trečiųjų šalių, sumažinti mūsų technologinę priklausomybę nuo trečiųjų šalių. Ir bendradarbiavimas ir technologinės priklausomybės mažinimas yra vienas vieni svarbiausių fondo bruožų. Aš esu tikra, kad gynyba taps vienas iš Europos integracijos variklių. Mes vis dar kalbame apie pramoninę, pramoninį bendradarbiavimą, nieko daugiau, nieko mažiau. Noriu dar kartą akcentuoti, kad komisija labai džiaugiasi per trilogus pasiektų susitarimu. Ir tikiuosi, kad rytoj bus balsuojama už. Noriu dar kartą padėkoti visiems pranešėjų, šešėliniams pranešėjams ir įtrė komiteto pirmininkui, ponui Buzekui, nes prieš tai jo nepaminėjau. Ačiū Jums visiems už sunkų darbą su šio dosie. Žinau, kad dirbti nebuvo lengva, bet manau, kad susitarimas turėtų mus tenkinti. Ačiū. Dėkoju komisijos nariai Benkovskai. Dabar vėl suteiksiu žodį pranešėjui, ponui Krasnodepski. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti visiems kolegoms už diskusijas, kurios buvo tikrai įdomios. Man atrodo, kad šitos diskusijos visų pirma puikiai parodė, kad mm, net ir frakcijose nuomonės išsiskiria, nes iš tikrųjų socialistų frakcijos vardu išgirdome dvi, išsakytas dvi skirtingas pozicijas, tą patį galiu pasakyti ir apie žaliuosius iš tikrųjų tai atspindi skirtumus tarp e, šalių, kurios jau seniai gyvena taikos sąlygomis, kurios nenukentėjo nuo jokios invazijos. Ir tų šalių, tokių kaip pavyzdžiui Baltijos šalis arba kitos rytų Europos šalis, kurios labai puikiai prisimena tos sunkius laikus ir puikiai žino, kad socialinė pažanga labai svarbi, labai svarbi pažanga kitose srityse, tačiau vis dėlto mūsų gyvenimas priklauso nuo gynybos, kurią galime užtikrinti Europoje. Dabar, naudodamasis progą, noriu padėkoti pirmininkavusiai Austrijai ir ypač pirmininkaujančiai Rumunijai, kurios e, e puikiai vadovavo šiam procesui ir dirbo labai profesionaliai dėrybų metu. Taip pat noriu šiek tiek nuraminti tuos, kurie būkštauja dėl bendradarbiavimo su NATO. Visi, kas yra kilę iš mano regiono, vidurio ir rytų Europos regiono, puikiai žino, kad būtent NATO yra mūsų saugumo garantas ir tai nepasikeis nors mes ir norime, kad ir kitos šalis, pavyzdžiui, Prancūzija, labiau prisidėtų prie e, išlaidų NATO rytinėje dalyje. Norėčiau paminėti dar vieną dalyką. Mano tevinainiai klausė, kokios naudos iš to turės Lenkija. Aš manau, kad Lenkija turės puikių galimybių modernizuoti savo gynybos pramonę, bendradarbiaudama su uh, pažangiausiomis įmonėmis Europoje. Manau, kad mes galėsime pagerinti mokslinius tyrimus ir e, šis fondas prie to prisidės. E, taigi galėsime mes pasinaudoti visos Europos, o ne tik tam tikrų Europos regionų potencialu. Dabar norėčiau paraginti balsuoti už sudėrėtą tekstą. Prašau atmesti visus pakeitimus, kurie bus teikiami plenarinio posėdžio metu. Taigi siūlau atmesti vieną CP ir kitus pakeitimus, kurie teikiami plenarinio posėdžio metu, nes su tais pakeitimais susitarimas žlugs. Ir taip pat prašau jūsų dalyvauti balsavime, prašau dalyvauti visų, kuriems šis klausimas svarbus. Tai yra puikiai galimybė pramoniai, visai Europai, tai yra galimybė taip pat sustiprinti ir NATO ir stiprinti mūsų gynybos pajėgumus, kurie yra labai svarbus, kad galėtume apsaugoti savo gyvenimo būdą ir civilizaciją Europoje. Ačiū pranešėjui, baigėme diskusiją šio klausimu, balsavimas vyks rytoj. Dabar periname prie kito darbo tvarkės punkto, dabar vyks bendra diskusija apie padengtasias obligacijas. Tai yra bent lūkė pranešimas. Ir taip pat turime dar vieną pranešimą apie padengtasias obligacijas ir jų priežiūrą. Visų pirma, suteiksiu žodį pranešėjų ponui Lukė. Keturios minutės. Frau Präsidentin, äh, meine Damen. Pirmininkė, kolegos, visoms kapitalų rinkoms yra labai svarbu turėti uh, saugių uh, obligacijų ir vertybinių popierių. Žinau, kad, žinome, kad jie retai būna saugus. Ir žinome ypatingai nuo uh, finansinės krizės, kad taip yra. Žinome, kad net ir valstybinės obligacijos nėra pakankamai saugios, net ir eurozonos uh, E, obligacijos nėra pakankamai e, saugios ir tą sužinojome per euro krizmę, krizę. Bet mes taip pat žinome, kad yra ir obligacijos, padengtosios obligacijos, kad tai yra jau daugybę metų saugi priemonė, niekada nebankrutavusi. Tai yra vertybinis popierius, kurio mums reikia ES ir kapitalo rinkoje. Tačiau įdomu, kad padengtosios obligacijos yra gana prastai išsivyščiusios ES. Yra tik tai kelios šalys, kurios turi patentų obligacijų tradiciją ir sėkmingai dešimtmečius ar šimtmečius naudoja šią priemonę, o kitos ES šalys turi mažai uh, patirties ir net neturi teis, teis, teisės aktų padengtosioms obligacijoms reglamentuoti. Dabar Čia kalbame apie direktyvą ir reglamentą šioje srityje. Direktyva yra ypatingai svarbus dokumentas, nes ji yra be galo svarbi besivystančiai šioms rinkoms, kurioms reikia tokios priemonės kaip padengtosios obligacijos. Kitaip tariant, pasinaudoti šią priemonę reikėtų perkeliant e, šias nuostatas į savo e, teisės aktus ir geriausias praktikas į savo e, realią praktiką. Mes įdėjome labai daug pastangų, kad tas pačias geriausias praktikas suvestumėm į vieną dokumentą ir kalbame pirmiausiai apie padengtųjų obligacijų kokybę. Man atrodo, kad rezultatas yra tikrai geras. Mes e, padengtųjų obligacijų direktyvą taip surašėme, kad e, per, skiriame padengtasias obligacijas į dvi dalis. E, pagal e, tą apibriežtį, kuri yra kitoje, kitame dokumente ir kuri jau yra labai naudojama. Ir dar vienas segmentas, tai yra segmentas skirtas e, augimui, ekonomikos augimui ir naujoms finansavimo galimybėms kurti, e, e, ieškoti naujų galimybių pasinaudoti finansiniais instrumentais. Man atrodo, kad tai yra geras pagrindas padengtasias obligacijas kaip finansavimo instrumentą pradėti labiau naudoti ES. Taip pat tai yra geras reglamentavimas tam, kad ir būtų, taik, būtų taikomas ir už mūsų e, sąjungos ribų, kad ir tarptautinių mastų mes rodotume pavyzdį, mes norėtumėm padidinti investuotojų pasitikėjimą gerais patikimais standartais ir priemonėmis tikiuosi, kad mes pritrauksime investuotojų, jeigu komisija irgi priims ekvivalentišką sprendimą, kad atidarytumėm savo rinką, o ne uždarytumėm tiems, kurie yra suinteresuoti naudotis šią finansinę priemonę. Man atrodo, kad mes teisinga likme žengėme didelį žingsnį, tikiuosi įdomių diskusijų, e, sėkmės plenariniam sesijos balsavime. O labiausiai aš tikiuosi, kad mūsų kapitalo rinkos džiaugsis šią priemonę. Dėkoju. Ačiū e, pranešėjui. Dabar suteiksiu žodį komisijai, ponia Bienkovska. Ačiū. Padengtosios obligacijos yra stabilus finansavimo šaltinis. Jis naudingas krizių atveju, kai kiti šaltiniai išdžiūsta. Kai kuriuose valstybėse tai naujas dalykas. Todėl komisija siūlo plėtoti šią rinką, pasitelkiant nacionalinių sistemų gerąją praktiką. Tai yra vienas iš kapitalo rinkos blokų. Naujos taisyklės sukurs europinę padengtųjų obligacijų rinką, kuri padės ekonomikai, bet ir nesikiš į nacionalinės rinkas. padės toms rinkoms, kurios mažiau išsivyšiusios. Bankai galės pasinaudoti saugiais ir veiksmingais įrankiais skirtais įmonėms ir namūkiams finansuoti. Manome, kad sutaupyta bus maždaug pusantro milijardo per metus. Harmonizuosime priežiūros ir kontrolės taisyklės. Du ramšiai. Pirmiausia, rinka, e, atsiprašau, direktyva apibrieš pagrindinės savokas ir instrumentus ir kokybiškus turto vienetus, kuriems gali būti išduodamos obligacijos, padengtosios obligacijos. Taip pat bus nustatytos europinės taisyklės. Ir antra, reglamentavimas sugriežtina sąlygas kuriomis bankai gali įsigyti tokių obligacijų. Trialogė buvo pažadėta, taip pat komisijos pareiškime nurodyta, kad komisija nori koreguoti likvidumo teisės aktą, kad būtų atsižvelgta į padengtųjų obligacijų situaciją. Yra numatytas likvidumo buferis, direktyvoje. Tuo tikslu komisijos pranešimas bus perduotas parlamentui iki rydienos balsavimo. Noriu padėkoti parlamentui už sėkmingą rezultatą. Dėkoju ypač pranešėjui, liukę, šešėliniams pranešėjams. Komisijos pasiūlymo tikslai išlieka, nes parlamentas dėrybose elgėsi racionaliai, pavyko gerai bendrabiauti su taryba. Naujų taisyklių perkelimas į valstybių teisę turėtų vykti sparčiai. Tai užtikrintų, kad galima visose valstybėse panaudoti šias, šį svarbų finansavimo šaltinį. Ir taip mes auginsime ekonomiką ir darbo vietas valstybėse narėse. Ačiū komisijos nariai. Dabar žodis ponui Rosatį, APP frakcijos vardu. Pirmininkė, komisijos narė. Mes dabar dirbame su dviem dokumentais, kuriais e, nustatomi nauji e, sistemos veikimo principai. Na, kalbame apie padengtasias obligacijas. Tais pasiūlymais yra prisidedama prie kapitalo rinkų, rinkos kūrimo. Ir aš manau, kad mums pavyko pasiekti gerą kompromisą. E, padengtosios obligacijos yra apibrieštos tose dokumentuose. Yra mm, taip pat e, pateikta kitų apibrieščių ir e, nu, nurodomi du obligacijų tipai. Visų pirma, euroobligacijos ir mm, kitos obligacijos mm, aukštesnės kategorijos mm, obligacijos ir kalbame apie aktyvus, taip pat likvidžius aktyvus mums. Mm, Pavyko taip pat e, numatyti 8 procentų e, užstatą, tai e, užtikrina kreditų kokybę. Yra parengtas tikrai kokybiškas, taigi obligacijos tampa tikrai saugiu, saugia priemonė. Noriu padėkoti praneščiui Lūkė kuris parengė puikų pranešimą. Dėkoju jam už bendradarbiavimą e, dirbant su šiais projektais. Taip pat noriu padėkoti ir Europos komisijai už tai, kad jį konstruktyviai dalyvavo ir taip pat kreipiuosi į visus e, kolegas, raginu visus tvirtinti šį tekstą be pakeitimų. Ačiū dabar socialdemokratų frakcijos vardu, ponas Sant, dvi minutės parlamento europeu al Rytoj išbaigsime teisėkūros procesą, kuris skirtas sukurti Europos rinką padengtosioms obligacijoms. 2017 metais mes pradėjome šitą procesą ir štai turime teisės aktų rinkinį. Nebuvo lengva, nes kiekvienoje valstybėje padengtosios obligacijos yra skirtingos fazės. Šitą finansinį instrumentą kai kuriuose rinkose naudojame jau šimtmečius. Šis instrumentas plėtojasi kartu su nacionalinėmis rinkomis. Kai kuriuose rinkose, pavyzdžiui, Danijoje, Vokietijoje, padengtosios obligacijos yra laikomos gyvybiškai svarbiais investavimo priemonės. Kitose, Maltoje, jos iš vis nenaudojamos. Taigi, politinis iššūkis sukurti europinę sistemą kaip dalį Europos kapitalo rinkos sąjungos. Ar tai turėtų būti vienas modelis taikomas visiems, kaip dažnai kyla pavojus ir pagunda Strasbūrė ir Briuselė, ar mes paliksime e, laisvės nacionalinių rinkų ypatumams? Aš pritariu tik antrajam modeliui. Mes turime, ar tikrai mes turime keisti nacionalinių rinkų šimtametės tradicijas? Ne. Bet vis tik tai tai nereiškia, kad negali būti europinės sąrangos. Mes turime judėti link panašių taisyklių ir praktikų. Kompromisinis tekstas gerai suderina šituos iššūkius ir atsižvelgia į Ekon ataskaitą 2016 metais priimtą. Taip pat į socialdemokratų frakcijos pageidavimus. Tekste išvengiama pertrūkių nacionalinėse sistemose ir skatinamas skaidrumas ir investuotojų apsauga. Aš džiaugiuosi, kad šie prioritetai yra tekste ir raginu parlamentą pritarti šitam pasiūlymui. E, dziękuję pan, panu bardzo. W imieniu EKR-u pan Marijas, bardzo proszę. EKR frakcijos vardu panas Marijas. Pirmininkė, kiek turiu laiko? Pusantros minutės pusantros minutės. Ačiū. Pirmininkė, Graikijoje ir Europoje tokio, tos obligacijos vertinamos gana skeptiškai. Vyriausybės obligacijos nepasiteisino ir kai kuriuose regionuose yra uždraustos. Graikijos piliečiai, ypač maži investuotojai, taip pat pensininkai, e, investavo į Graikijos obligacijas, bet po e, garsiojo PSI buvo priimta, priimtas eurozonos sprendimas, e, pagal kurį obligacijos prarado maždaug 30 procentų vertės. Taigi tie žmonės, kurie buvo patikėję Graikijos obligacijomis, dabar net neturi už ką nusipirkti vaistų ar gydytis ligoninėje. Taigi ta sistema žlugo ir dabar tokios pobūdžio obligacijomis labai smarkiai nepasitikima. Kaip sako ponas Liukė savo pranešime, pranešimu ir reglamentu siekiama mm, užtikrinti kaip galima didesnės garantijas, kad tos obligacijos būtų laikomos saugiomis, kad jos pritrauktų daug investuotojų ir kad jos taptų priemonė, kurios, kuri padės sukurti kolektyvinę rinką ir pritrauks daug investuotojų. Tačiau turime būti atsargus ir galvoti, kaip suteikiamos tos garantijos, kad nepasiektume tokio etapo, kai tos obligacijos vėl žlugs. Daug viskas priklausys nuo to, kaip veiks rinka. Jeigu prasidės dar viena didelė krizė, man kyla klausimas, ar tos obligacijos išliks. Ačiū dabar. Pone Nak, gal jos nėra, todėl suteiksiu žodį ponui Gerold. Prašom. Eh, merci, monsieur le président. Eh, Ačiū pirmininkė, eh, komisijos narė. Visų pirma, Noriu pasveikinti pranešėją, mm, radus subalansuotą, pragmatišką požiūrį taisyklės dėl padengtųjų obligacijų įeina į sistemą, kuria skirta sustiprinti kapitalo rinkas ES ir kapitalo rinkų sąjungą. Ir iš tikrųjų yra siekiama taip paremti realią ekonomiką. Ir žinoma, mes siekiame bankams pateikti finansavimo šaltinį, ilgalaikį finansavimo šaltinį siekdami to tikslo. Vis dėlto turime būti labai atsargus ir stengtis per daug nesupaprastinti bankų reguliavimo sistemos. Na, visų pirma, tikimės, kad tai suteiks geresnė prieiga prie finansavimo įmonėms ir atskiriams asmenims. Ir antra, reikia galvoti, ar tai nekelia rizikos, dėl kurios gali nukentėti ilgalaikė sėkmė. Dėrybų rezultatai yra puikus, nes e, bus dabar valstybės e, narės, kuriuose tokių rinkų dar nebuvo, galės teikti pirmenybę toms priemonėms, kurios yra patikimos ir stabilios net ir krizės laikotarpiu. Kitos priemonės, pavyzdžiui, Europos garantijų sistema taip pat bus aptariama. Ir aš, kadangi dabar pasisakau paskutinį kartą, noriu visiems padėkoti už puikų bendradarbiavimą ir visiems linkiu linksmų Velykų. Ačiū. Ačiū. Dabar ponė Beres, vieną minutę. Ačiū pirmininkė, komisijos narė nacionalinių režimų minimalaus suderinimo sistema prie mūsų ES teisės aktą yra sveikintinas dalykas, nes bus galima naudotis e, bankų priemonėmis, taip pat tai bus prisidėta ir prie kapitalo rinkų sąjungos kūrimo. Vis dėlto Na ir tos e, mažos rizikos priemonės suteikia galimybę bankams veikti sunkiomis sąlygomis. Pavyzdžiui, 2008 metais, kai buvo įsismarkavusi krizė. E, yra atsižvelgiama į kiekvienos valstybės narės mm, padengtųjų obligacijų rinkos ypatumus ypatumus. Pavyzdžiui, Prancūzijoje bus e, galima pasinaudoti tam tikrų e, rezervų, taip pat Italijoje, Ispanijoje, Lenkijoje bus įmamas atitinkamų priemonių, bus siekiama taikyti kaip galima geresnė praktika. Vis dėlto e, finansų e, sektoriaus veikėjai turės skatinti šios rinkos e, plėtrą, kad būtų galima e, perkelti kapitalą, kad būtų galima apsaugoti investuotojus, įskaitant ir e, finansinių neramumų laikotarpiais. Ačiū. Ačiū, nematau norinčių pasisakyti pagal spontaniškų pasisakymų procedūrą. Suteiksiu žodį komisijos nariai. Gerbėmiai parlamento nariai, ačiū Jums už pastabas, už visus pasisakymus. Jie rodo, kad yra pasiektas platus sutarimas dėl naujų taisyklių. E, e, investuotojai ir ES ir už jos ribų žinos, kad tie produktai, tos priemonės, kurios yra pavadintos padengtosiomis ES obligacijomis, yra saugios ir kad joms taikoma speciali priežiūra. Mm, sistema yra grindžiama mm, racionaliu, prudenciniu požiūriu ir aš Tikiuosi tolesnės Europos parlamento paramos, tikiuosi, kad padengtosios obligacijos ateityje taps dar gausesnių, patikimesnių ekonomikos finansavimo šaltinių. Ačiū Jums. Dėkoju komisijos nariai, dabar suteiksiu žodį ponui Liukė pranešėjui. Yeah. Ja. Dėkoju, ponios ir ponai, kolegos, už šias diskusijas. Dėkoju visiems šešėliniams pranešėjams e, ir komisijos darbuotojams už puikų darbą ruošiant šį dokumentą. Man atrodo, svarbiausia dalykai jau buvo pasakyti, todėl paminėsiu tik tai du e, dalykus. Pirmiausia, komentaras Nočiui Marijas Žinoma, visada reikia įsitikinti, ar už ar obligacijas yra išmokami pinigai. Ir Graikijoje buvo taip, kad už kai kurias obligacijas nebuvo atgauti pinigai, bet čia mes kalbame obligacijas, kurias išduos bankai. Būtent todėl, jeigu e, abejojate banku, turite galimybę E, turime, turite galimybę pasinaudoti apsaugos mechanizmais. Būtent todėl mano pasiūlymas e, būtų Graikijos vyriausybei irgi naudotis padengtosiomis obligacijomis, kurios yra saugesnės. Tai būtų iš tiesų išmintingas e, žingsnis siekiant pagerinti Graikijos vyriausybės skolinimus laipsnį. Taip pat e, tikrai noriu pasakyti, kad mes nenorėjome, nenorėjome įnešti sumaišties, mes norėjome pateikti visas geriasias praktikas. Bet neįmanoma e, apriboti praktikas niekaip ne, ne, nepadarant jokios įtakos kapitalo rinkai. Ir tada turėtume palikti ir blogasias praktikas, o mes norėjome išgirti tik tai gerasias. Man atrodo, kad mums pavyko išvengti tų e, blogųjų praktikų. Mes kėlėme e, pirmiausia savo reikalavimą kalbėti apie geras praktikas. Ir Kai kurioms šalims uh, siūlome mm, jas naudoti. Tikimės, kad uh, e, parinktos obligacijos bus populiarios visoje ES ir naudingos investuotojams. Dėkoju. Baigiame diskusijas šiuo klausimu. Balsuosime rytoj. Dėkoju visiems. E, Dabar pereisime prie kito darbo atvarkės klausimo. Tai yra klausimas, į kuriuos atsakoma žodžiu. Dėrybos su taryba ir komisija dėl Europos parlamento tyrimo teisės pasiūlymas dėl teisėkuros procedūrų prieimimo akto. Hauregi Atondo yra autorius šio klausimo. E, Ačiū pirmininkė. Pirmiausiai, čia nėra e, klausimas, į kurį atsakoma žodžiu. Tai yra labiau politinis skundas iš šio parlamento pusės ko, tarybai ir komisijai. Tai yra skundas, nes manome, kad yra nepakankamai bendradarbiaujama institucinių ir teisinių, mm, e, teisinė prasme tarp šių trijų institucijų. Mano nuomonė tai yra labai rimta. Pirmiausia, norėčiau priminti kad 227 straipsnėje Lisabono sutarties 2009 metais buvo jis patvirtintas ir Europos parlamentui buvo suteikta teisėkuros iniciatyva e, ir skirti tyrimų komisijas. Europos parlamentas turi tik tai dvi teisėkuros iniciatyvas - tai rinkimų e, teisė ir tyrimų komisijos. 2012 metais, po trijų metų, David Martin pranešėjas patvirtino pranešimą ir pradėjo dėrėtis su taryba ir komisija praeitoje e, kadencijoje. Ir e, palyginti neseniai buvo patvirtas šitas tekstas, bet nei taryba, nei komisija nebuvo patenkinta. Aš kai pradėjau čia dirbti 15 metais, pradėjau dėrybą su taryba ir komisija e, dėl teksto, kur, dėl kurio sutartų visos tris institucijos. Bet čia ir prasideda mano politinis skundas. Mes nesugebėjome pasiekti, kad taryba ir komisija susitiktų su parlamentu institucinėme triloge ir užmėgstų dialogą, kad būtų sukurtas tekstas tekstas, kuris leistų sukurti reglamentą, būtų, e, kur būtų kalbama apie tyrimo įgaliojimus šio parlamento. Toks yra mano skundas. Daug buvo daroma, daug buvo kalbama, mes buvome lankstus, o taryba ir komisija mus prašė naujo teksto. Mes paruošėme naują tekstą po devinių mėnesių susitikimų tarp teisės tarnybų visų institucijų. Galų gale E, to techninio darbo pagrindų mes paruošėme naują tekstą, mes jį pavadinome e, pasiūlymų ir pas, pasiūlėme jį komisijai ir tada gavom visokiausių e, teisinių argumentų, įvairiausių susirūpinimų, nerima, nerimo ir taip toliau. Žodžiu, turinys yra politinis, o e, požiūris buvo procedūrinis ir tiesiog buvo nepriimtas e, mūsų noras dėrėtis. Taigi mano skundas yra, kad taryba ir komisija nenorėjo dialogo, nenorėjo dėrybų, jos trypė, žemino parlamentą. Taigi aš labai nuoširdžiai norėjau pasidalinti šio savo. Mm, E, nusivylimu, nes aš ketverius metus dirbau su ir AFKO komitete, su Hubner, kad vyktų tos darybos, bet tai buvo neįmanoma. O problema yra ne tik tai e, pačios procedūros, tai nėra vien politinis skundas, todėl kad neįvyko darybos. Esmė šios problemos yra ta, kad komisija ir taryba nenori, kad būtų tyrimo komisijos teigiamos kurios iš tikrųjų e, tirtų situacijas, kurios yra nemalonios valstybėms narėms, komisijos nariams, e, valstybių narių, e, vyriausybių nariams ir taip toliau. Taigi man atrodo, kad yra tiesiog bijoma, kad bus kviečiama liūdyti komisijos narius, ministrus iš valstybių narių. Yra bijoma. Ir čia yra didžiausia problema, nes nepriimama, kad e, parlamento vaidmuo yra svarbus ir kad parlamentas parlamente, 21 amžiaus parlamente yra steigiamos komisijos, kodėl Lisabono sutartimi yra suteikiama toks, toks įgaliojimas, o jūs neleidžiate dėl jo susidėrėti. Juk yra tiek daug blogos valdysenos, teisės viršienybės klausimų ir šis parlamentas negali imtis tyrimo, nors mes esame tiesioginiai išrinkti atstovai ir negalime tirti to, kas jaudino mūsų piliečius. Todėl rytoj patvirtinsime rezoliuciją, kur yra labai griežta, bet teisinga. Tai yra rezoliucija, kur yra kritiška komisijos ir tarybos atžvilgių, bet ši rezoliucija yra būtina. Štai ką aš norėjau pasakyti. Mes E, pirmininkui, parlamento pirmininkui perduosim prašymą, kad jisai e, kreiptųsi į tarybos, vadovų tarybos narius ir pagrindiniams kandidatams. Taip pat perduosime, kad čia yra problema ir mūsų kolegos, kurie bus išrinkti po kelių mėnesių, jiems perduosim šią problemą, ją reikia spręsti tam, kad Europos parlamentas būtų iš tiesų Europos piliečius atstovaujantis parlamentas. Ačiū. Okay. Dėkoju, ponė Hübner, AFKO komiteto vardu. Ačiū, pirmininkė. E, bet koks modernus parlamentas turi teisę vykdyti tyrimus. Ta, čia kalbama ir apie atskaitomybę. Jeigu, pavyzdžiui, ir dieselgate, Panamos dokumentai, medikamentai, įvairiausi klausimai, labai svarbu, kad parlamentas turėtų teisę vykdyti tyrimus. Kaip ponas Hauregis sakė, taryba ir komisija nuolat atsisakė sėstis prie darybų stalo ir dėrėtis dėl mūsų pasiūlymo. Argumentas buvo, kad parlamento pasiūlyme neatsižvelgiama į pagrindinį konsensusą. Bet tai reiškia, kad iš esmės nebuvo suprant, e, iš esmės e, buvo neigiama teisėkuros procedūra numatyta 227 straipsnėje, o ten numatyta kad e, parlamentas turi tokią iniciatyvą. Ir taryba sakė, kad e, turi parlamentas paruošti tarybai e, tinkamą tekstą kaip komisija arba taryba reaguotų, jeigu Europos parlamentas atsisakytų diskus, diskutuoti apie galimybės, pavyzdžiui, dėl e, daugiametės finansinės perspektyvos, vien todėl, kad nepatinka pasiūlymas iš komisijos. Bet to toksai, toksai požiūris netitinka nuo šitus bendradarbiavimo tarp institucijų principą, kuris mums yra labai svarbus. Čia kalbame ir apie pagarbą parlamentui ir instituciniam balansui. Labai svarbu, kad visos institucijos tą suprastų. Mes nesame priversti ar nesame įpareigoti susitarti, bet mes turime stengtis tą padaryti, nes piliečiai to iš mūsų tikisi. Dėkoju. E, dabar tarybos vardu Čiamba. Vieči Pirmininkė, komisijos narė ir parlamentarai. Artėja kadencijos pabaiga ir pats laikas aptarti parlamento galės ir naujausius įvykius. Taryba pritarė požiūriui, kad tyrimo komitetai yra svarbus dalykas, jis leidžia parlamentui vykdyti politinę kontrolę sąjungoje ir ginti demokratiją, teisės viešpatavimą to reikalauja sutartis. Nuo 2011 metų taryba nagrinėja, konstruktyviai nagrinėja įvairius pasiūlymus ir laikosi prievolės nuoširdžiai bendrabiauti. Tačiau e, iškilo svarbių abejonių taryboje ir komisijoje dėl to, kokias ribas nustato sutarties straipsnis 226. Pavyzdžiui, dėl tyrimo komiteto teisų išplėtimo. Manyta, kad tai prieštarauja straipsniui 226. Neseniai trijų teisinių tarnybų ekspertai atliko techninį darbą, vyko daugybė susitikimų ir išsiaiškinta tam tikrų probleminių klausimų, tačiau patys sudėtingiausi tesniai klausimai liko neišspręsti. Pone Hübner noriu atsakyti, kad praeitais metais, spalio 25 dieną, taryba nagrinėjo Atondo parengtą dokumentą ir stengiasi atgaivinti trijų institucijų politinį dialogą. Darbinėme dokumente Buvo daug pakeitimų lyginant su 14 metais. Atsižvelgta į vairius būkštavimus, kuriuos reiškia taryba anksčiau, pasiūlyta įvairių sprendimų, juos pasiūlė trijų institucijų teisininkai, tačiau darbinėme dokumente liko ir nuostatų, kurios yra abejotinos tarybai dėl politinių priežasčių. Tai sakyta daug kartų. nuo Marti pranešimo tarybos pozicija nepasikeitė. Pavyzdžiui, kviesti kaip liudininkus asmenys, kurie nėra tarnautojai, skirti sankcijas, kviesti tarnautojus kaip liudininkus, imti dokumentus, pareikalauti dokumentų iš juridinių asmenų, nustatyti sankcijas nesilaikymo atvejais ir galiausiai nuostatos dėl sankcijų noriu priminti, kad baudžiamoji teisė tai juk valstybių kompetencija. Ir mūsų įgaliojimai labai riboti čia. Aš čia visko nekartosiu, jums žinoma, dėl ko abejoja taryba. Mes tęsėme darbą, kurį atliko mūsų pirmtakai, e, ponai Žargy, Žaregi ir Hübner. <clears throat> Mes norime rasti išeitį. Jeigu parlamentas norėtų tęsti darbą, tai taryba yra irgi pasiruošusi dirbti gerbdama savo pareigą nuoširdžiai bendradarbiauti. E, dziękuję bardzo. Poproszę teraz panią komisarz o zabranie głosu w imieniu komisji. Thank you very much, President. Uh, members, let... Komisijos narė Bienkovska. Džiaugiuosi, kad galime išdėstyti komisijos poziciją dėl Europos parlamento tyrimų galių Aišku, pats parlamentas gali teikti pasiūlymą, tačiau procedūroje numatyta, kad turi pritarti komisija ir taryba. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, Europos parlamentas jau pateikė kelis tokio reglamento pasiūlymus. Paskutinis buvo neformalus darbinis dokumentas. Jam pritarė praeitais metais balandžio mėnesį konstitucinių reikalų komitetas ir perdavė tarybai gegužės mėnesį. Komisija pripažįsta, kad neformalus pasiūlymas, naujas pasiūlymas, tiksliau teisiškai suformuluotas, jame yra patobulinimų. Pavyzdžiui, dėl taisyklių, kaip įkurti tyrimo komitetą, dėl procedūrinių taisyklių, kaip vykdyti tyrimą, kas turėtų būti centrinis tyrimo punktas, daromas nuorodos į reglamentą dėl asmens duomenų tvarkymo apsaugos ir į pagrindų sustarimą tarp komisijos ir parlamento. Tačiau darbinėme dokumente liko įvairių teisinių ir institucinių spragų. Dėl jų ir diskutuojame dabar su parlamentu ir taryba tai vyksta nuo jau 2012 metų. Pagrindinės problemos tokios. Sankcijos už reglamento nesilaikymą, tyrimo priemonių tam tikri aspektai, pavyzdžiui, tyrimas vietoje, e, tarnautojų, buvusių tarnautojų, fizinių asmenų, komisijos narių apklausa, visą tai vykdytų komitetai. Toliau. Teisės priemonės, kurias taikytų <clears throat> tyrimo komitetai, Europos parlamento tarnautojai ir galiausiai nuostatos, kurios panašu suteikia parlamentui veiksmų laisvę sustabdyti e, tyrimo komiteto veiklą, jeigu iškeliama byla teisme. Na, štai tokie trūkumai, bet aš noriu pabrėžti, kad komisija ir toliau yra pasiryžusi konstruktyviai vykdyti trialogą ir rasti tinkamą skirtingų nuomonių suderinimo sprendimą. Būsimas reglamentas dėl tyrimo teisių turėtų suteikti parlamentui gerų įrankių ir gerbti institucijo prerogatyvą taip pat ir valstybių narių mm, kompetencija. Ačiū. Dėkoju. Dabar ponas Vyland, EPP frakcijos vardu, bet salėje jo nematau, todėl suteiksiu žodį Alde frakcijos vardu poniai Pagazaurtunduaruis. Muchas gracias, presidente. Ačiū, pirmininkė. Pone Čembek, jūs neišgirdote, ką mes pasakėme. Mes pasakėme daug kartų per šiuos metus. Ir ponas Haregis dabar viską išdėstė. Mes pasakėme, kad nėra bendradarbiavimo, jokio bendradarbiavimo. Pirmiausia, sudėliokim daiktus į savo vietą. Šiame parlamente mums trūko galimybių geriau dirbti su Panamos dokumentais, dizelgeitų e, arba specialiam komitetui dėl terorizmo. Todėl, kad jūs užblokavote tas galimybės. Jeigu ponas Hauregi, kuris savo DNR turi e, dėrybininko prigimti, nesugebėjo šito, tai tik todėl, kad jūs nenorėjote bendradarbiauti. Taigi, vadinkime daiktus tikrais vardais. Prieš 25 metus, jau 25 metus mes dirbame pagal sprendimą, kuris yra pasenęs. Čia ne 25 metų parlamentas. Mums reikia tų prerogatyvų, kurių jos mums, jūs mums nenorite suteikti, o argumentus visokiausius pateikėte. Jūs apsirinkate todėl kad mes netenkame e, patikimumo, todėl kad mes turime turėti teisę vykdyti tyrimus. Tai yra nesažininga, nepadoru kad tokios seseriškos institucijos kaip komisija, taryba suriša Europos parlamento rankas. Parlamento, kuris, kurį išrinko 500 milijonų gyventojų, o parlamentas nori vykdyti savo funkcijas. Ir tai yra viena funkcijų, kurias mes turime teisę vykdyti. Neteisinga, nesažininga, kad ponas Hauregi dirbo penkerius metus kaip ir Konstitucinio komiteto uh, pirmininkė ponė Danuta Hubner. Jūs trenkite mums durimis per nosį. Taigi dabar galiu pasakyti tik tai tie, kad ne, iš jūsų pusės nebuvo noro dirbti ir kad aš džiaugiuosi, jog ponas Hauregi per paskutinį, e, per paskutinį posėdį jūs iškeltė šitą klausimą ir man buvo didelė garbė su jumis dirbti. Ačiū. Dėkuoju, jūs šiek tiek ilgiau kalbėjote negu buvo numatyta. Dabar ponas Šulc, bet jo nėra. EFDD frakcijos vardu, ponė James. Thank you, President. Ačiū pirmininkė. Jeigu reikėtų įrodymų, kad Europos parlamentas uh, E, yra tiesiog priedanga Europos demokratijai. Tai tą įrodymą matome čia. Jeigu norime prasmingos demokratijos, tai išrinkti atstovai, Europos parlamento nariai, kolegos esantys šioje salėje turi turėti galimybę kvestionuoti viską, kas uh, paveikia piliečius, kuriems jie atstovauja. Ir tyrimo teisė turi turėti teisinį pagrindą, nes koks, kokia tada būtų prasmė. Nes dabar akivaizdu, kad šis parlamentas yra tik marionetė tarybos ir komisijos neišrinktų biurokratų rankose. Ir jeigu uh, ta teisė nėra pripažįstama ir jie negalima pasinaudoti. Ir man tikrai kelia nerima ir stebina tai, kad taryba ir komisija stengiasi kliudyti skaidrumui čia Europos parlamente. Jeigu Europos poli... sąjungai kyla klausimų, kodėl populistai ir euroskeptikai klesti, tai kaip tik atsakymas yra jums prieš akis. Tai yra didžiulis demokratijos proceso žlugimas. Ačiū dabar Žodis ponui Pospišil. Pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Aš mane labai nuliūdino komisijos ir tarybos pozicija, nes mūsų pirminėje teisėje mums yra aiškiai suteikta tyrimo teisė. Ir jeigu tai na, nėra įrodyta, jeigu nėra įgyvendinimo reglamento, tai tenka tik apgailę stauti. Mane ypač stebina tarybos elgesys. Kaip gali būti, kad tai neįmanoma? Aš tikrai esu nuliūdęs ir iš demokratinių valstybių, demokratinės valstybės atstovo tikrai tikėčiaus didesnių pastangų, uh, Mm, siek, siekiant įgyvendinti parlamento teisės. Mes tiesiogiai atstovaujame piliečiams, mums pagrindinėje teisėje, pirminėje teisėje yra suteiktos aiškios galios. Dėja, komisija ir taryba tas mūsų galimybes ir įgaliojimus riboja. Jeigu tai vyktų kažkur kitur, tai suprasčiau. Mes dažnai kritikuojame tai, kaip trečiosiose šalise yra pažeidžiama teisė. Bet čia kyla mūsų pačių problema. Taigi pasistengkite apie tai pagalvoti, nes tai, mum, tai tikrai kenkia mūsų reputacijai. Ačiū. Ačiū. Dabar E, spontaniški pasisakymai. Vienas žmogus užsirašė kalbėti, ponas Marijas. Prašom. Pirmininkė, ačiū. Vienas, viena iš pagrindinių parlamento funkcijų yra teisėkuros darbas, taip pat parlamentinė priežiūra ir tyrėmieji parlamento komitetai. Taip dirba de demokratiniai parlamentai. O šio parlamento teisė nagrinėti tam tikrus klausimus ir steigti tyrimo komitetus įtvirtinta pirminėje teisėje. Taigi mes turime turėti galimybę naudotis tomis teisėmis. Jeigu neturime, neturėsime tyrimo komitetų, kai kils tokie skandalai kaip LuxLeaks, Panamos, Panamos dokumentų skandalas, Dieselgate'as, ir jeigu parlamentas nesijims jokių priemonių, uh, tai sumažės jo patikimumas, kils problemų, palaikant santykius su piliečiais. Ir būtent todėl mes norime ir pasinaudoti tą teisę. Ir manome, kad e, tarybos pozicija tikrai prie to neprisideda. Ačiū. Matau, kad ponas Šolts dabar atėjo į salę. Taigi suteiksiu jam žodį jo frakcijos vardu. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė komisijos nary. Iškart noriu pasakyti, kad aš pasisakau už tai, jog mes turėtumėm e, kreiptis į teisingumo teismą, nes tokia yra mūsų teisė. Mano nuomonė, mes nesame įpareigoti tą padaryti, nes mes esame atstovai e, piliečių ir jų teisė yra, kad parlamentas būtų stiprus tas vilki, ta vilkinimo taktika iš tarybos pusės reiškia, kad jie bijo Europos parlamento. Kasgi būtų, jeigu Europos parlamentas iš tikrųjų e, kvieštų liudininkus arba apklaustų atitinkamus ministrus, e, būtų koks stiprus būtų tas tyrimo komitetas, jeigu galėtų skirti nuobaudas. Komisija bando apsisaugoti ir netgi susimoko su taryba. Jūs nenorit, kad būtų vykdomi tyrimai. Ir kaip Jūs manote, kiek tai atrodo demokratiška mūsų piliečiams, net jeigu nenorite parlamentui parodyti tam tikrų dokumentų, kągi jūs slepiate, ką žmonėms galvoti, jeigu komisija stengiasi iš visų jėgų e, užkirsti kelią e, tyrimų komitetams. Labai ačiū. Dabar žodis komisijos nariai. Prašom. Ačiū pirmininkė. Ačiū visiems nariams už jų pastabas ir pasisakymus. Dar kartą pakartosiu, kad komisija labai aukštai vertina parlamento priežiūros ir politinės kontrolės vaidmenį, nes galutinis tikslas yra užtikrinti, kad piliečių nuogastavimai dėl sąjungos teisės įgyvenimo būtų nepaliekami be dėmesio. Komisija vėlgi pripažįsta, kad institucijų e, dirbamas darbas nusipelno dėmesio ir šitas e, neoficialus dokumentas atspindi ankstesnius pasiūlymus. Tad tuo pat metu turiu pasakyti, kad komisija atrodo, kad paskutiniai neformalūs pasiūlymai e, turi tam tikrų teisinių ir institucinių problemų, tai yra sankcijos, tyrimai ir teisinės priemonės. Komisija mano, kad reikia turėti adekvačią priemonę, kuri atitiktų institucinės prerogatyvas ir atitinkamą valstybės narės, valstybės narių teisinę sistemą. Komisija pasirengus diskutuoti triešalių pagrindų, kad būtų rasti tinkami sprendimai esamiems problemams spręsti. Mes sieksime e, pažangos šiuo politiniu labai jautriu klausimu. Ačiū. Na, pabaigai tarybos vardu ponas Čiamba. conclude, like thank... Um, norėčiau padėkoti visiems už tokius uh, tiesius pasisakymus. Noriu patikrinti Jūs, kad uh, Rumunija pirmininkavimo metu buvo pasirengusi konstruktyviai keistis nuomonėmis, siekiant išsiaiškinti, ar galima pasiekti sustarimą tarp institucijų šiuo klausimu. Šis klausimas aptartas giliai bendraujų reikalų darbo grupėje. Deja, dabartinėmis aplinkybėmis atrodo, kad neįmanoma užbaigti šio klausimo diskusijų e, šios kadencijos metu, bet dar kartą noriu patvirtinti, kad taryba yra pasirengusi dirbti su parlamentu ar e, po gegužės rinkimų ar kitokiame formate. Bet mes visi suprantame, kad parlamentas turi tyrimo teisę, bet reikia užtikrinti, kad visi e, žinotų, kokios jų teisės ir pareigos. Noriu padėkoti panai Tangui už e, jo puikų darbą su šiuo dokumentu ir jo pastangas pagerinti tai, kas buvo ankstame pranešime šiuo svarbiu klausimu. Dėkuoju visiems ir dar kartą ačiū uždėmesi. Čia mes, e, kaip Rumunija, kaip pirmininkavinti valstybė, paskutinį kartą pasisakėme plenarinėje sesijoje ir noriu padėkoti visoms frakcijoms už bendradarbiavimą per šios pastarosius kelis mėnesius, užtikrinant nuoširdų bendradarbiavimą tarp Europos institucijų. Ačiū, buvo labai malonu dirbti su Rumunija kaip pirmininkaujančia valstybė. Na, tuo pačiu baigiame diskusiją šio klausimu. Yra pateiktas vienas rezoliucijos projektas kurį pateikė Konstitucijų reikalų komitetas ir balsavimas vyks rytoj. O, I przechodzimy do kolejnego. Na ir periname prie kito klausimo, pono Fernandės ir pono Galtieri. Pranešimas, programa Invest EU. Ir pirmasis kalbės Pranešėjas Fernandes. Prašom. Ačiū, pana pirmininkė, norėjau e, padėkoti komitetui ir komisijai už parengtus pasiūlymus <clears throat> dėl investicijų plano. Nuo 20 iki 27 metų noriu padėkoti kolegai Gvaltieriui kuris su manimi kartu dirbo ir taip pat e, <clears throat> investicijų fondas e, tikrai e, yra žinomas Junkerio fondo pavadinimu, taigi noriu padėkoti visiems bendra, bendra pranešėjams, komiteto biudžeto sekretariatui, padėjėjams nuo 21 iki 27 metų patvirtinome naują investicijų planą, kuris e, apriepia 14 dabartinių investavimo priemonių. Tačiau e, mums reikia nemažinti užmojų, todėl Europos parlamentas ir nori, kad tie 14 priemonių, kurios dabar yra e, apriektos vienu planu, E, turėtų tas pačias garantijų apimtis e, e, ir skirtumas tarp parlamento pageidaujamos sumos ir tarybos sudaro 650 milijardų. Tačiau aš džiaugiuosi tuo laikinu pasiektų susitarimu kuris buvo pasiektas e, rengiantis būsimoms daryboms dėl daugiametės finansinės programos. Tai investicijų programoje yra e, keturios svarbiausios rytis. Viena, viena yra skirta tvariai infrastruktūrai, kita smulkiam verslui, trečia moksliniams tyrimams ir plėtrai ir ketvirta socialinėms reikmėms. <clears throat> Europos Sąjunga privalo užtikrinti, kad būtų užpildytos investicinės spragos tarp šalių ir atskirų regionų bei e, užtikrinta prieiga vienoda prie finansų rinkų. <clears throat> Užtikrinant e, visiems panašią prieigą prie finansinių išteklių Taigi, dėl e, tam tikrų aplinkybių valstybėms narėms yra numatoma netgi galimybė teikti tam tikrą paramą remiant silpnesnius bankus, tačiau visos valstybės narės privalo atlikti savo namų darbus ir e, taip pat ir bankų sektorius <clears throat> investicinių bankų sektorius privalo tinkamai pasiruošti, siekiant užtikrinti ekonomikos saugimą, kurti naujas darbo vietas, kokybiškas darbo vietas ir kartu užtikrinti finansinių priemonių tinkamą valdymo struktūrą. <clears throat> Konsultacinė taryba